metinės. Konstitucijos metinės. Kągi, periname prie balsavimų. Pono Šacimarkakis. Pranešimas dėl bendrojo ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo, dėl komisijos biudžeto. Balsuojame. Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuosime vardiniu būdu dėl antrojo sprendimo, dėl audiovizualinės kultūrinės agentūros. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečiasis sprendimas dėl konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios agentūros. Balsavimas pradedamas. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ketvirtasis sprendimas dėl vykdomosios agentūros atsakingos už sveikatą ir vartotojus. Prašau, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vykdomoji agentūra atsakinga už transeuropinius transporto tinklus. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Primta. Vykdomoji agentūra atsakinga už Europos mokslinio tyrimų taryba. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Vykdomoji agentūra atsakinga už mokslinius tyrimus. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas, priimta. Dabar balsuosime dėl septintojo pakeitimo. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Priimta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo. Kas už, pakelkite rankas, kas prieš. Susilaikę, priimta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 78 punktas, varnės balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 79 punktas, varnės balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 80 punktas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Prašau. Pone pirmininkė, kvieskite technikus, nes aš e, negaliu balsuoti elektroniniu būdu. Tuoj pagalbą jums suteiksime, sako pirmininkė. 81 punktas vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 82 punktas vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Tikriname. Tikriname elektroniniu būdu, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dėl rezoliucijos pasiūlymo su pataisimais ir pakeitimais vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Ir tai yra Šacimarkakis pranešimas dėl auditorumų specialiųjų ataskaitų 2009 metų komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo kontekste. 51 punktas, kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. 61 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos pasiūlymo vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Sveikiname pranešėją beveik vienbalsiai buvo patvirtintas šis pranešimas. Dabar darbo tvarkėje yra balsavimas dėl ITELE pranešimo, dėl 2009 metų bendrojo ES biudžeto, Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Čia yra sprendimo projektas ir balsuojame dėl jo dabar vardiniu būdu. Prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos pasiūlymo. Pirmasis pakeitimas, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Penktasis punktas, varnis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antrasis pakeitimas atkrenta automatiškai. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad priimta. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. 86 punktas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. 87 punktas. Dėl atskirų dalių, jų yra šešios. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Penktoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šeštoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Devyniasdešimtasis punktas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šešioliktasis pakeitimas vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. 18 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuot. Priimta. Dešimtasis pakeitimas vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame balsuot. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuot. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 119 punktas dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 129 punktas. Čia yra žodinis pakeitimas, kurį siūlo ponia Liulin. Pone pirmininkė, savo frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti žodinį pakeitimą šiam punktui. Tai yra pakeitimas, kuris yra techninio pobūdžio tačiau kuris yra svarbus. Taigi aš siūlau i, i, i, i, i, i. Punktuose, aš nežinau, kodėl jie tai pavadinti, sako kalbėtoja, vietoj ateities laiko panaudoti praeities laiką. Tos priemonės, kurios yra taikomos, kurios, apie kurias yra kalbama šiame punkte, jos jau galioja ir veikia daug laiko, daugiau nei dviejus metus. Taigi negalime reikalauti to ateityje, to, kas jau egzistuoja, kas jau yra taikoma. Taigi aš manau, kad na, tai yra normali logika pataisyti laiką. Ir Europos parlamentas pažymi, kad galimybė gauti mažesnę pensiją nuo 50 metų yra panaikinama, 25 procentų pensija yra panaikinama. Na, o po 60-63 metų kviečiama pritaikyti atitinkamas priemonės ir taip toliau. Grazie, onorevole Lulling, ci sono opposizioni. Ačiū, ponia Lulling, ar yra pasisakančių prieš šį žodinį pakeitimą? Jeigu ne, mes balsuosime kas už. Atsiprašau, sako pirmininkė. Čia yra dvi dalys. Taigi pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 130 punktas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Priimta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad reikia patikrinti, nes jūs nekelėte labai aiškiai rankų. Balsuojame dėl antrosios dalies elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. priimta. 121 punktas, kelios dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 122 e, punktas, 3 dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta man atrodo, kad atmesta. Trečioji dalis, man atrodo, yra atmesta. Na, gerai, tikriname. Prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taip, galime patikrinti bet prašau kelti rankas aiškiau. Balsuojame dabar. Tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 133 punktas. Kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 142. Kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. 143. Vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos pasiūlymos pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. priimta. Sveikiname pranešyje. Relazione Rivellini sul discarico dell'esercito. Dabar Rivellini pranešimas dėl 2009 metų ES bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas skirsnis taryba. Minale. La votazione è aperta. Vardinis balsavimas. Prašom, pradedame balsavimą. Uza. Baigiamas balsavimas. Priimta. Pasitikrinkime dėl ketvirtos dalies. Prašom, pradedame balsavimą vardiniu būdu. Baigiama balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę, priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, vardinės balsavimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dvylikta dalis. Septynios atskiros dalis. Vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti dėl pirmosios dalies. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Trečioji dalis. Pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Ketvirtoji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Penktoji dalis. Pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Šeštoji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Septintoji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Ir dabar balsuojame dėl pasiūlymų su pakeitimais. Vardinės balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją, pona Rivelinį. Dabar dėl 2009 metų bendrojo biudžeto vykdymo patvirtinimo dėl auditorumų. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. E, toliau svarstame Rivelinį dėl 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Pasižiūrėkime į pasiūlymą dėl rezoliucijos. Trečias pakeitimas, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, pakelkite rankas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atrodė atmesta. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl antrosios dalies. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktas pakeitimas. Aiškiai kelkite rankas, kas už, prieš, susilaikę priimta. Pasitikrinsime dėl šio, pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Šeštas pakeitimas, aiškiai kelkite rankas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Ar norite pasitikrinti? Ne, nenorite. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atrodė atmesta. Ar pasitikrinsime? Pradedame balsavimą. Baigiame. priimta. Prašome, kelkite rankas aiškiau. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas pakeitimas, vardinės balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, vartinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuosime dėl viso pasiūlymo dėl rezoliucijos su visais pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Toliau pono Rivelinio pranešimas dėl 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ES bendrasis biudžetas regionų komitetas. Vardinis balsavimas dėl sprendimo projekto. Pradedame. Baigiame. Priimta. Pasižiūrėsime į pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pirmas pakeitimas – vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, vartinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Visas pasiūlymas dėl rezoliucijų su pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar pono Stajas pranešimas dėl 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo 8, 9 ir 10 Europos plėtros fondai. Vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Pasižiūrėkime į pasiūlymą dėl rezoliucijos. Antras pakeitimas, kas už, pakelkite rankas. Prieš, susilaikę, priimta. Pirmas ir trečias pakeitimai yra identiški, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Visas pasiūlymas dėl rezoliucijos su pakeitimais svartinis balsavimas. Pradedame. Baigtas balsavimas. priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar Stavrakakio pranešimas. Dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo dėl Europos vaistų agentūros. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigtas balsavimas. Priimta. Sveikiname pranešėją, tačiau dabar pasižiūrėsime į pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, buvo priimta, pasitikrinkime. Ne, nenorime. Tada einame toliau. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, atmesta. Prašom, kelkite rankas aiškiau. Pasitikrinsime dėl šio, pradedame balsuoti dėl ketvirto pakeitimo. Baigtas balsavimas. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Vienuoliktas. Kas už? prieš susilaikę. Atrodė atmestas. Ar norite pasitikrinti? Pradedame balsavimą. Dėl 11 pakeitimo. Baigtas balsavimas. Priimta. Tačiau dar kartą prašau jūsų kelkite rankas aiškiau, nes negaliu nustatyti, už ką balsuojate. 12. Kas už? prieš susilaikę atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar visas pasiūlymas dėl rezoliucijos su pakeitimais, vartinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Ponas Stavrakakis. Dėl Europos e, Sąjungos pagrindinių teisių agentūros įvykdymo biudžeto pradėme balsavimą vardiniu būdu. Baigtas balsavimas. Priimta. Pasižiūrėkime į pasiūlymą dėl rezoliucijos, nėra pakeitimų. Taigi vartinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikiname poną Stavrakakį. dabar dėl 2009 metų ES biudžeto vykdymo patvirtinimo, dėl Europos e, bendros agentūros, dėl agentūros e, brandolinės agentūros pradėjome balsavimą, baigtas balsavimas. Patvirtinta. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurioje nėra pakeitimų, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta, sveikiname pranešėją. Dabar darbo tvarkyje turime balsavimą dėl Morera pranešimo, pranešimo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės priekybos lengvatų. Vardinis balsavimas dėl 43 pakeitimo pradedame. Baigiame. Atmesta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. 31 pakeitimas iš tarptautinio priekybos komiteto. Balsuosime dėl visų kartų, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 12 pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. 15 pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigtas balsavimas. Priimta. 27 vartinis balsavimas pradedame. Baigiame. priimta. Pone Bidegan, žodinis pakeitimas, prašom, žodis jums. valstybės narės prašymų, po, mes norėtume pridėti tokį sakinį, bet kuris teisinis subjektas ar asociacija veikiantis sąjungos vardu pramonės srityje. Tokiu būdu mes suteiksime šiam reglamentui nuoseklumo ir užtikrinsime tam tikrus saugiklius. Ir įvesime tam tikrą saugiklį. Dėkuoju uždėmesi. Ci sono obiezioni? No, quindi possiamo. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Ne, taigi tęsėme. 30, dėl 33 balsuojame, kas už prieš susilaikę priimta. 42 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 34 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmesta. 38 pakeitimas kas už. Pasitikrinsime. Dėl 34 pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 38 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimta. 39. Kas už prieš susilaikę atmesta. 40. pakeitimas. Kas už 39 pakeitimas, sako pirmininkė. Trečdalis kelia rankas, taigi negal. Balsuojame e, vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 pakeitimas. Prašom pakelti, kas už rankas. Prieš. Susilaikė. Priimta. 41. Balsuojame vardinių balsavimų. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 44. Pakeitimas dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis kas už? Prieš susilaikė atmesta. 45. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 46. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pakeistas pasiūlymas. Balsuojame dėl jų. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ponas Morera norėtų pasisakyti. Thank you, President. Ačiū, pirmininkė. Kaip e, Tarptautinės priekybos komiteto pirmininkas buvau įgaliotas paprašyti atidėti balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos, neatsižvelgiant į savo asmeninę poziciją šiuo klausimu. No, no, no, no, no, no. Scusate, devo dare la parola alla Commissione. Pre... Norėtume suteikti žodį komisijai dabar. Komisija gali pritarti pasiūlymui atidėti balsavimą dėl rezoliucijos. Taigi balsuosime dėl Moreira pasiūlymo. Kas už? Kas už tai, kad reikėtų atidėti? Kas prieš? Taigi pasiūlymas pri, priimtas ir todėl šis klausimas bus nusiųstas atgal į, komitet, komi, į komisiją. Šlaitė pranešimas dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susirimams skirta perinamo, skirtos perinamo laikotarpio tvarkos. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Pakelkit rankas. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė, atmesta. Dabar pasitikrinsime dėl šio pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl ketvirtojo pakeitimo. Pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 11 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmo pakeitimo atitinkama dalis, kas prieš, už kas prieš susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas atitinkama dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. pirmojo pakeitimo atitinkama dalis, kas už prieš. Ar reikia pasitikrinti? Reikia, kadangi nepakėlėte rankų. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš Negaliu vertinti. Pradedame balsuoti pasitikrinant. Baigiame. Priimta. Antrasis pakeitimas. Kelkite rankas, kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas atitinkama dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmojo pakeitimo atitinkama dalis, kas iš 12 konstitucijos dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo su pakeitimais, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Balsuosime dėl rezoliucijos projekto, balsuosime vardinį balsavimą, pradedame. Baigiame. Priimta. Sveikinu pranešėją. Dabar E, balsuosime dėl e, papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai. Trys pakeitimai, dėl jų balsuosime kartu, kas už prieš susilaikę priimta. Pake, pasiūlymas su pakeitimais, kas už prieš susilaikę priimta. Rezoliucijos projektas. Ba, vardins balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame. Mm. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Dabar išklausysime balsavimo paaiškinimų.